kodėl jie, kodėl jie taip elgėsi ir visos šios informacijos pagrindų netrukus priimsime atitinkamą sprendimą. Ačiū. And, uh, we... Ačiū. Dabar jau galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Ir pereisime prie Malkomo Harbo uh, uh, pranešimo apie pramoninius ir asmeninius laivus. Pirmiausia, panas Harboras, keturios minutės. Uh, Pone pirmininkė, labai ačiū už tai, kad mane pasikvietėte pristatyti šį e, svarbų vieningai rinkai pranešimą. Taip pat aš noriu padėkoti savo komiteto nariams kad jie prisidėjo prie šie svarbaus pasiūlymo. Aš matau čia didelę dalį savo šešėlinių pranešėjų, ypač esu jiems dėkingas, ypač Andrė Švabui, kurio vaidmuo buvo gyvybiškai svarbus rengiančiai dokumentą. Žinant, kad jo rinkiminė apygarda e, turi vandens sieną, kurioje yra labai daug pramoginių laivų. Kartai žmonės sako, kam reikia reglamentų, kam reikia suderintų reglamentų produktams Aš manau, kad visų pirma yra svarbu suprasti, e, kaip svarbu e, koks svarbus gamybos sektorius yra e, pramoginiams ir asmeniniams laivams. Labai daug smulkių įmonių dalyvaujančių šiame versle yra. Sep 37 tūkstančiai e, smulkių įmonių yra. Tarp to mūsų bibliotekoje vyko renginys tą temą ir aš galėčiau e, tuos skaičius pateikti labai tiksliai. Labai daug darbo vietų čia sukūrėma, ne tik laivų statytojų, bet e, ir variklių konstruktorių ir prižiūrėtų ir panašiai. Mes visuomet kalbėdami apie vieningą rinką kalbame, kad reikia sukurti papildomą vertę. Vieninga rinka yra labai svarbi gamintojams Ir šiuo atveju labai įdomu yra suprasti, kad šio pasiūlymo istorija jau labai sena. 1994 metais pirmą kartą buvo tas dokumentas rengiamas, 2003 metais jis buvo atnaujintas ir šį kartą mes turime jį dar kartą uh, peržiūrėti ir išspręsti susiskaldimo, fragmentacijos klausimus, kurie iki šiol išlieka, nes laivų statytojai uh, susiduria su problemomis, nes jų sukurti laivai, pastatyti laivai negali būti patikrinti, kad galėtų būti naudojami vieningoje rinkoje. Be to turime išspręsti saugos ir aplinkos apsaugos klausimus. Uh, Aš noriu, kad jūs suprastumėt, koks svarbus šis dokumentas ir aš pamatysiu pacituoti raštą, kurį gavau iš Europos laivybos pramonės ir aš manau, kad e, tai atspindi daugumos suinteresuotų pusių poziciją, suinteresuotų pusių, kurios dalyvavo konsultacijose. Jie man sako, tos naujos prievalės, nauji reikalavimai padidina e, operacijų saugą ir atneša naudos aplinkosauginių požiūrių. Yra pašalinami nacionaliniai skirtumai, kurie suskaldo rinkas ir priverčia gamintojus prit prisitaikinėti prie atskirų valstybių narių reikalavimų. Kolegos, aš e, žinau, kad nėra labai aiškių rodiklių rodančių, kaip svarbu sukurti vieningą rinką, bet kartais mes pamirštame, kad iš tų mažų gabalėlių mes sukūrėme didelę milžinišką ekonominę erdvę, visą Europos tiekimo grandinę, kas yra labai gerai vartotojai, gerai aplinkai ir verslui. Vienas iš pagrindinių mūsų svarstytų klausimų šiuo požiūriu buvo e, variklių aplikosauginis e, veikimas, kaip ekologiškas veikimas. E, mes dabar žinome, kad tie varikliai bus pagerinti ir mes džiaugiamės, kad Europos komisija suderino šį reglamentą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tai rodo, kad atsiranda globalinė pramonė. Taip pat yra padaryta daug detalių pokyčių susijusių su laivų klasifikacija. Iš mano komiteto išplaukė mintis, ne iš komisijos, bet iš mano komiteto. Bet aš dėkoju komisijai, kad jie prieėmė tą mintį. Iš dalies tai buvo susijęs su to, kad mūsų komitetas atliko savo poveikio vertinimą e, prieš teikdamas šį pasiūlymą. Ir tą poveikio vertinimą mes patikėme tarybai ir parlamentui, kuris e, šį pasiūlymą turėjo priimti. Galiu pasakyti, kad poveikio vertinimas dažnai yra e, gana miglota priemonė, bet šiuo atveju mes labai aiškiai ir tiesiai matome, kaip jį įtakojo rezultatą. Įvesta labai daug detalių pokyčių ir aš įsivaizduoju, kad aš vėliau reaguodamas į diskusijos kitus dalyvius galėsiu tas detalės paminėti. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad galiu šį pasiūlymą jums pristatyti. Jis buvo priimtas vienbalsiai mano komitete ir aš tikiuosi, kad tokio pat likimo jūs susilauks ir visoje plenarinėje salėje rytoj. Much, Harbour, and... Ačiū, ponė Harbour. Ir dabar žodis komisijos naritai Jani. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Arbor, relatore... Noriu padėkoti parlamento nariams ir komiteto pirmininkui Haba, e, pasiūlymo autoriui, kurio dėka e, pasieksime susitarimo dėl šios direktyvos. E, mes ypač daug dėmesio skiriame, spasydami šią direktyvą šiltnamio efektą iš metalų kiekiui Taip pat, e, taip pat daug dėmesio skiriame pramoginiams laivams ir e, ekonominiams e, subjektams. Pagrindiniai pasiūlyti pakeitimai užtikrina geresnę aplinkos apsaugą ir geresnį E, geresnė laivų priežiūra visose Europos vandenyse. Taip pat siūlome įrašyti 20 procentų ribą e, išmeta, CO2 išmetalų kiekim, taip pat 25 procentų ribą NOX, CO ir CHC dujoms. Taip pat mes siekime ne tik e, parengti teisės aktą, kuris apsaugotų aplinką, bet ir uh, užtikrintų ES konkurencingumą. Noriu pabrėžti, kad pramoginių ir asmenių laivų sritis yra labai svarbi. Šioje srityje dirba 7 tūkstančiai įmonių, jose arba dirba 37 tūkstančiai žmonių ir 2011-aisiais jos pag, e, sukūrė 230 milijardų. 20 milijardų eurų. Kalbame apie apie 48 milijonų žmonių, kurie pasinaudoja kasmet galimybę paplaukioti tokiais laivais su varikliu arbe. Ir tai iliustruoja šio teisės akto svarbą. E, surengėme diskusijas su suinteresuotų šalių atstovais, taip pat kalbėjomės su jungtinių valstijų atsakingu departamentu, norėjome mūsų reikalavimus iš metalų kiekį suderinti su JAV galiojančiais reikalavimais. Šiandien svarstomas pasiūlymų rinkinys, manau, yra puikus pavyzdys, kaip įmanoma suderinti pramoninės politikos interesus Ir manau, kad mes turėtume užsimti tos pramonės interesų sklaidą Europoje, nes tai yra pramonės politikos dalis. Kalbant apie dizainą, buvo siūlymų išlaikyti tą pačią, tas pačias nuostatas, nes jeigu, būtų, jeigu atsirastų naujų reikalavimų šiai sričiai reiktų labai daug, šiai pramonės sričiai labai daug ką reiktų keisti, ypač gamybos, pradinėme etape ir tai turėtų tam tikrų pasiekmių, taip pat ir vartotojams. E, projektavimo, laivų projektavimo etape e, man at, at, tuo klausimu reikia aptarti šį klausimą su suinteresuotomis pusėmis, tačiau tam reikia laiko ir galėsime tai padaryti ateityje, kuomet e, svarstysime panašius teisės aktus. Mes pritarėme parlamentos siūlymui pakeisti dabar egzistuojančias dizaino kategorijas. O kalbant apie e, triukšmo ribojimą, tuo tarpu po surinktų konsultacijų nusprendėme, kad būtų neprotinga keisti reikalavimus šioje srityje. Ir reikia įsižvelgti daugybę įvairių aspektų, vertinant triukšmo lygį, tačiau opios, op, opiais klausimais nekeisdami kai kurių svarbių šios direktyvos punktų, nusprendėme, kad kitame peržiūros, šios direktyvos peržiūros etape e, dar kartą svarstysime skleidžiamo triukšmo lygį, taip pat iš metalų kiekį bei e, egzistuojančias e, e, laivų dizaino kategorijas. Tikiuosi, kad pasieksime daugiau pažangos aplinkosaugos srityje siekdami užtikrinti, kad e, išsaugotume e, mažas ir vidutinės įmonės ir jų sukurtas darbo vietas. Pirmininkas, da, ačiū. Toliau žodis ponui Tatarelai. Norėčiau jam suteikti į žodį, bet jo nematau, todėl toliau žodis ponui Švab. Pone komisarė, gerbiamas vicepirmininkė, gerbiami kolegos, visų pirma norėčiau e, pasveikinti mūsų komiteto pirmininką Malcolm Harborą, taip puikiai padirbėjus ir parengus tokį puikų pranešimą dėl pramoginių ir asmeninių laivų. Čia taip pat buvo nepamiršti ir e, sportiniai laivai. Manau, kad tai yra svarbus pranešimas, tai yra puikus mūsų darbo rezultatas ir Malcolmas Harboras e, pats sakė, kad šita, e, šita, šito gero darbo rezultatas e, yra įtakotas ir to, kad mes gavome gerą komisijos pasiūlymą dėl sportinių laivų. E, Ir e, mes dabar galime įvairiais, įvairiose šalise pagamintais laivais e, plaukioti tiek vidaus, tiek išorės e, vandenise. E, taip pat yra labai svarbu, kad buvo sukurta pridėtinė vertė. Taip pat kitas svarbus aspektas, už kurį aš esu e, labai dėkingas, kad tas tie poveikio vertinimai, kuriuos nuolat inicijuoja Europos parlamentas, dabar iš tiesų davė gerų rezultatų. Matome, kad galima atrasti gerų. E, Mokslininkų, kurie e, parašo tikrai tinkamus e, poveikio vertinimus ir e, galiausiai tokie poveikio vertinimai e, siūlo e, priimti tam tikrus sprendimus. Manau, kad gerbiami kolegos, kad šitas pasiūlymas, kuris išplaukia iš poveikio vertinimo, puikiai parodo, kad mes atlikę tą techninį darbą, galėsime įrodyti, kad ES vidaus rinkoje yra pridėtinės vertės mūsų piliečiams kalbant apie teisinius aspektus, yra labai svarbu kalbėti apie apie vieningą sutarimą komitete, mes balsavome vienbalsiai ir e, mes e, užtikrinsime, kad e, pramoginiai e, ir asmeniai laivai būtų reglamentuojami pagal Lisabono sutarties, kad jų reglamentavimas būtų svarstamas pagal Lisabono sutarties nuostatas. E, e, aš čia norėčiau prisiminti direktyvą dėl pirotechnikos gaminių, tačiau nepaisant to, e, norė, e, tikiuosi, kad rytoj nubalsuosime. E, E, už šį pranešimą. Dėkoju toliau ponas Repo. Dėkoju ponė pirmininkė. Man e, yra didžiulė garbė ir džiaugsmas būti šešėliniu pranešėju, nes tai yra labai įdomi e, tema. E, kalbame apie pramoginius ir asmeninius laivus. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjui, nes mes puikiai padirbėjome. Jam vadovaujant mums pavyko tikrai parengti gerą pranešimą. Tokiu būdu mes užtikrinsime vartotojų e, apsaugą ir e, tvarų vystimasi šioje srityje. Taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad pavyko pasiekti geresnių nuostatų dėl e, apsaugos nuo įvairių avarijų ir nelaimių. Taip pat E, manau, pavyzdžiui, kai galvoju apie saugumą e, dujotekių ir elektros tinklų, e, tai čia reikia taip pat saugoti ir aplinką ir manau, kad šiame kontekste biodegalai, biokūras taip pat gali vaidinti svarbu vaidmenį. Mes bandome apsaugoti šį sektorių, bandome didinti šio sektoriaus pasaulinį konkurencingumą. Dėkoju. E, toliau ponas Manders pusantros minutės. Dank u wel, voorzitter. Ik kan eh, kort. Dėkoju, ponė pirmininkė galiu kalbėti trumpai. Norėčiau padėkoti Malcolmui Harborui už puikų e, bendradarbiavimą. Vidaus rinkos komitetas vienbalsiai patvirtino šį pranešimą, tai rodo, kad pranešėjas puikiai padirbėjo. Man kilo tam tikrų abejonių susijusių su komisijos poveikio vertinimo E, kartais tie poveikio vertinimai matyt e, atsiduria stalčiuose, bet šį kartą taip nebuvo ir aš norėčiau e, pasidžiaugti, kad šį kartą komisaras atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Laivų naudotojų saugumas, aplinkos sauga, tai yra svarbus dalykai ir ypač jeigu mes kalbame apie e, atitinkamas sporto šakas, kur yra tikrai labai svarbus e, laivų naudotojų saugumas. Ir aš norėčiau dar taip pat paklausti, galbūt būtų įmanoma įvesti europinį e, vairuotojo pažymėjimą tokiems laivams, nes manau, kad žmonės, kurie vairuoja tokius laivus, taip pat turėtų išmanyti, ką jie daro. O šiaip manau, kad rytoj balsavimas bus sėkmingas ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu mes dar patobulinsime mūsų vidaus rinką. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas pondė Martinį. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Norėčiau pagirti poną Habą, komiteto pirmininką puikiai padirbėjus rengiant šį teisės akto pasiūlymą dėl e, pramoginių ir asmeninių laivų apsaugos ir aplinkosaugos. Tai ypač, tai sritis ypač svarbi mano šaliai, Italijai. Ir svarbu kad, užtikrinti, kad visi plaukiantis laivais jūrose jaustusi saugus. Deja, daug žmonių Italijos vandenise žuvo plaukiodami pramoginiais laivais ir tampa ypač aktualia problema. Ir žmonės plaukiantis e, atviroje jūroje keletą šimtų metrų turėtų būti saugomi. Turi būti naudojami plūdurai. Dėkuoju, panie Pšeodničiansi. Šana... Dėkuoju toliau, ponė Hanslink. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau pasveikinti pranešėją nes jis tikrai puikiai padirbėjo. Norėčiau jam padėkoti taip pat už kompromisą. ES yra milijon, apie milijonas laivų, kurie naudojami sportiniams tikslams. E, todėl jiems turėtų būti taikomi visi aktualūs saugumo reikalavimai. Ir tik tai, jeigu jie atitinka tuos reikalavimus, jie galėtų patekti į rinką. E, komisijos pasiūlymas e, siūlo atitinkamus aplinkos sauginius standartus ir saugumo, žmogaus veikatos saugumo aspektus. Šita direktyva reglamentuoja įvairius sportinius ir pramoginius laivus. Čia mes kalbame ne tik apie jachtas, motorinius laivus, bet taip pat ir pavyzdžiui apie E, žymiai mažesnius laivelius. Taip pat e, tai yra labai svarbu, kad visiems šitiems skirtingiam laivų tipam būtų e, taikomi vienodi e, saugumo standartai, o tai juk yra labai svarbu mūsų vartotojams. Taip pat reiktų pabrėžti, kad e, sportinių laivų sektoriuje yra apie, e, e, šiame, šiame sektoriuje veikia apie 37 tūkstančiai įmonių, iš kurių daug yra e, mažos ir vidutinės įmonės. E, ir e, yra tūkstančiai darbuotojų, kurie dirba šiame sektoriuje. E, toms įmonėms ir tiems darbuotojams e, e, iš tiesų daug reikš ši direktyva. Norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėją, norėčiau jį pasveikinti E, taip pat su tuo, kad jis puikiai dirbo komitete, jam pavyko daug ką patikslinti, jam pavyzdžiui pavyko e, patikslinti tam tikras apibrieštis. Šios direktyvos pasiūlymas reikalavo techninio darbo. Malkolmai, norėčiau tave dar kartą nuoširdžiai pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Ačiū. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Mirski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Harborui už šį svarbų darbą. E, iš tiesų, Europos parlamentas buvo parengęs keletą rezoliucijų ir dabar galime pasakyti, kad e, tos rezoliucijos buvo naudingos. Jos e, padėjo susisteminti gamintojų situaciją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mums reikia atitinkamų standartų, bet tie standartai neturėtų leisti įsigalioti stambių gamintojų mon monopoliui. E, mes turime taip pat atsižvelgti į mažųjų gamintojų inter interesus, kad jie ir toliau gamintų pramoginius ir asmeninius laivus. Aš esu įsitikinę. Įsitikinęs, kad šis pasiūlymas bus aiškus signalas, e, kad mums reikia aiškesnių nuostatų šioje srityje tisztelt elnök úr először is szeretnék. pone gal ačiū pirmininke pirmiausiai norėčiau pasveikinti imco komiteto pirmininką šitas pranešimas yra labai naudingas buvo paruoštas labai stropiai pavyzdingai ir buvo atsižvelgta į visas detalės, buvo išaiškinti techniniai niuansai. Aš norėčiau paminėti tris dalykus. Laiko yra nedaug, todėl kalbėsiu trumpai. Tos e, maksimalios vertės yra labai svarbios, jas reikėtų harmonizuoti ES mastu, taip pat reikėtų atsižvelgti į technologijų raidą Aš manau, tai bus naudinga, ypač tuo atveju, jeigu visos tos normos bus taikomos ir globaliu mastu. Emisijos vertės, taip pat triukšmingumas ir greičio apribojimas yra tapatus dalykai. Kitas dalykas yra susijęs su uh, apsu, e, apsaugos nuostata. Svarbiausias dalykas - turėti teisinį pagrindą, ją įdėkti. Reikėtų numatyti galimybę išimti iš apyvartos arba nutraukti eksploataciją tų transporto priemonių, kurios yra pavojingos eismo dalyviams. Mano manimu, labai svarbu suformuluoti naujus įvertinimo kriterijus, numatyti naujas procedūras, kad e, ypač tiems atvejams, kai šitie laivai yra įsigijami iš trečiųjų šalių, kurios galbūt gamina juos ne pagal mūsų standartus. Reikėtų iš tikrųjų elgtis labai apdairiai, kadangi čia susitarime su plataus masto problema. Panas Kaferatė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane komisijos nariai, šiandien šnekame apie puikų pasiūlymą dėl direktyvas, kuri reglamentuotų pramoginius ir asmenius laivus. Noriu padėkoti pirmininkui, komiteto pirmininkui, šešėliniams pranešėjams ir pasakyti, kad šalia šios direktyvos turėtų taip pat būti e, dokumentai, kurie truputį kitaip apibrėžtų kai kurias problemas. E, bet kuriu atveju tai labai svarbus darbas, kuriame akcentuojama sauga ir aplinka, tuo pat metu atsižvelgiama į vartotojų interesus bei užtikrinamas e, vidutinių ir smulkių įmonių konkurencingumas. Manau, kad yra svarbu neužmiršti e, aplinkos ir saugos. Tie dalykai turi būti dar kartą pabrėžti. Dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasakymų procedūrą. Čia noriu pasakyti tik vienas kalbėtojas, ponas Paška. Vieną minutę. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. pramoginių sportinių laivų ir jachtų skirtumai gali kelti problemų dėl savo gamybos, dėl savo tipų ir dėl to labai svarbus yra šios direktyvos parengiamasis darbas. Ši direktyva bus taikoma visiems laivams nuo mažų laivų iki asmenių laivų iki jachtų. Ir todėl būtina suformuluoti labai tikslius vienodus reikalavimus, kurių teks laikytis. Elektrinės įrangos saugumas, taip pat variklių saugumas, poveikis aplinkai, taip pat išmetamų teršalų kiekis yra dalykai, į kuriuos reikia sutelkti dėmesį. Tas naujasis metodas turėtų leisti geriau įvertinti tų laivų spektrą. Dabar norėčiau paprašyti komisijos narį Tajanį pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū visiems parlamento nariams, kurie prisidėjo prie to, kad e, mes pasiekime tokį svarbų rezultatą, gindami gamtą, bet taip pat užtikrindami šio laikinę konkurencingą pramonės politiką. Aš sutinku su ponu Koferati, kad e, turime prisidėti prie pramoninės politikos, kuri užtikrina augimą, e, kuri gina aplinką, bet taip pat padeda VMI. E, pone Demartin ir e, ponas Manders taip pat e, kalbėjo apie labai svarbius dalykus. Mes jau kreipėmės dėl to, kad reikėtų įvertinti tokio pasiūlymo teisinį pagrindą, dėl saugos, e, bet aš manau, kad transporto sektoriuje mes galėtume surasti tinkamą e, teisinę bazę, kur jau numatoma e, licencijų sistema tam tikriems laivams plaukiantiems vidiniuose vandenyse. Tad aš manau, kad draugė su generaliniais direktoratais, kuriems vadovauja vice pirmininkas Kalas, mes surasime tinkamą sprendimą. Panaši problema yra ir kai kalbame apie tokius dalykus kaip jūrų kodeksas ir ar negalima būtų pagalvoti apie Europinį jūrų kodeksą. Reikia pamastyti e, ir pažiūrėti, kokią informaciją sugebėsime surinkti. Dėl e, kompromisinio dokumentų paketo Mes pasisakome už visą bloką. E, norime, kad jis būtų greitai priimtas, tačiau yra tam tikrų būkštavimų dėl e, to komiteto, kuris pagal direktyvą yra įkūriamas kompetencijų. Esame parlamento tarnyboms e, nusiuntę savo pareiškimą, norime, kad e, jūsų diskusijų protokolose į tai e, būtų atsižvelgta ir tai būtų užfiksuota tuose protokoluose. Aš noriu patikoti ponui Harberiui už e, puikų pranešimą. Aš manau, kad e, e, tokio pranešimo siunčiami signalai skatina pramonę, e, smulkės ir vidutinės įmonės, būtent tas įmonės, kurios kuria naujas darbo vietas ir suteikia jauniems žmonėms tam tikrų lūkesčių. Dėkoju, ponui Tajanė, dabar noriu steikti žodį pranešėjui ponui Harbar. Dėkoju, pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie e, prisidėjo prie šio darbo ir e, jį aukštai įvertino. Iš tikrųjų, tai yra bendros veiklos rezultatas. Aš e, matau, kad visi šešėliniai jau išėjo iš salės, darosi vėlų, bet vis tiek noriu, kad būtų užfiksuotos mano padėkos E, ponui Manders, e, ponui Repo, ponui Ruler iš Žaliųjų, ponui Švab taip pat. Kalbant apie atskirus aspektus, noriu tik tai pamastyti apie tai, kad dabar jau perėjome į įgyvendinimo etapą. Vyko diskusijos, sunkios diskusijos e, dėl įvairiausių aspektų susijusių su bendraja rinka, tame tarpe dėl komitologijos dalykų laukiu reakcijos taip pat ir mano konkrečius pasiūlymus. Ir aš ir toliau manau, kad e, parlamentas ir toliau turi atidžiai stebėti, kas vyks. E, mes neturime ypatingo vaidmens įgyvendinimo prasme, bet parlamentas nori pažiūrėti, kaip tie teisės aktai veiks praktikoje. E, todėl e, Aš manyčiau, kad mano komitetui ir kitos kadencijos komitetui tai bus labai svarbi tema, kurią jis stebės. Aš e, girdėjau taip pat pasiūlymus e, dėl tam tikrų patobulinimų tame tarpe dėl aplinkosauginių dalykų. E, galbūt pastebėjote, kad nuo komiteto balsavimo pereitą birželį iki to, kol šis dokumentas pateko į parlamentą, užtruko labai ilgai. O tai atsitiko todėl, kad tarybos ekspertai e, sustiknėja netaip labai dažnai. Tačiau mes pamanėme, kad mes vis tiek nusiųsime jiems visą informaciją, visus paskaičiavimus ir leisime jiems sugrįžti tada, kada jie bus pasiruošę. Tai įvyko dar pirmininkaujant Airijai. Ir aš iš tikrųjų esu dėkingus ponui Klein E, už tai, kad puikiai galime bendradarbiauti su komisijos pareigūnais. E, aš nekantrai lauksiu rytoj e, šio pranešimo patvirtinimo. Ponios ir pona, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj dėl šio klausimo pusę dvyliktos. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas, pasiūlymas dėl rezoliucijos, techniniai reikalavimai ir administracinės